Na, iš tiesų, jūsų darbas yra labai sunkus ir norėčiau padėkoti už tai, kad dalyvavote šiuose diskusijose šį vakarą. Taigi, baigime diskusijas šiuo klausimu ir perkime prie e, pono Fisas į Excelą pranešimo dėl ES lygmens veiksmų sporto sektoriuje. Pranešėjai suteikiamas žodis, prašome. Ačiū pirmininkė. E, sveikinu žemus naujas pareigas, komisarė. Norėčiau padėkoti tiek komisariai, tiek kolegoms iš komiteto už puikų ir efektyvų bendradarbiavimą pastaraisiais mėnesiais. E, aišku, visus sukrėtė įvykiai Egipte. Norime pasmerkti smurtautojus ir tuo pat metu prisiminti aukų, aukas ir jų šeimas. E, aš rengdamas e, pranešimą sustikau su sporto pasaulio atstovais ir įsiklausiau jų pageidavimus. Supratau, kad e, jiems Lisabono sutarties įsigaliojimas virto tikra revoliucija e, pasaulio srityje, nes pagal e, Lisabono sutarties 165 straipsnį ES suteikta nauja kompetencija sporto srityje. Taip pat neturėtumėm pamiršti ir komisijos e, baltosios knygos dėl sporto, kurie pasirodė 2007 metais. Ir Ir taip pat buvo parengtas Europos parlamente pranešimas tą pačią temą, kuris buvo e, patvirtintas kultūros komitete. Kalbant apie pranešimą, tai čia, aišku, nepamirštamas subsidiarumo principas, kalbama apie e, valstybių narių kompetencijas, taip pat kalbama apie ES suteiktas naujas kompetencijas sporto srityje pagal sutarties 165 straipsnį. Aišku, mm, kalbant apie naujas kompetencijas, negalima pamiršti ir sporto organizacijų nepriklausomybės ir funkcijų. Dabar kalbant apie savanorišką veiklą, tai tūkstančiai žmonių e, pasisiūlo tapti savanoriais, kad e, sporto renginiai būtų organizuojanti. Antra tema, kuri yra plėtojama šiame pranešime, tai yra dopingas. Nes turime užkirsti kelią dopingo naudojimui sporte, turime kovoti su asmenimis, kurie parduoda e, dopingą. Pavyzdžiui, mes e, sakome, kad dopingo pardavimas turėtų būti prilyginamas narkotikų pardavimai ir už tai turėtų būti atitinkamai baudžiama. Be to siūloma įvesti e, fizinio lavinimo pamokas įvairiose švietimo įstaigose. Nereikia pamiršti ir ksenofobijos, ir rasizmo sporto pasaulyje. Uh, Ir būtent dėl tos priežasties reikalingos priemonės, kurios galėtų eliminuoti tokių, tokių dalykų apraiškas sporto renginių metu. Be to, sportas turi labai teigiamą poveikį mūsų sveikatai, kas padėtų e, sutaupyti daug valstybės skiriamų lėšų e, sveikatos sričiai. Sportas taip pat svarbus integracijai neįgaliesiams žmonėms. Kalbant apie lažybas, reikėtų iš tiesų e, užkirsti kelią e, susitarimam dėl varžybų baigties. Ir, na, taip pat siūloma pranešime bausti e, baudžiamosios teisės priemonėmis. E, sukčiavimą sporto srityje. Be to, kalbant apie pelną gautą e, transliuojant sporto renginius, reikia užtikrinti, kad tas pelnas būtų paskirstytas e, tolygiai. Taigi, tai yra keletas iš elementų, kurie yra minimi šiame pranešime ir tikiuosi, kad jūs jam pritarsite. Pirmininkas, ačiū pranešėjui už jo įžanginę kalbą. Dabar norėčiau suteikti žodį komisariai Vasilijų. Dėkoju. Aš taip pat norėčiau pasveikinti Jūs pradėjus eiti naujas pareigas. Aš esu komisarė atsakinga už sporto e, pasaulį ir iš tiesų turiu tik taip gailestauti e, dėl įvykių Egipte. Ir būtent dėl tos priežasties mes iš tiesų turime dėti e, visas pastangas, kad būtų galima e, išvengti tokio pobūdžio incidentų sporto renginių metu. Aš norėčiau padėkoti tiek pranešėjų, tiek šešėliniams pranešėjams, kurie parengė tokį puikų pranešimą apie Europos Sąjungos lygmens veiksmus sporto sektorija. Aišku, e, parlamentas e, atsižvelgė į komisijos komunikatą, kuris buvo patvirtintas e, pereitą sausio mėnesį. Komisija, komisija aišku, atsižvelgs į e, tai, kas siūlo Europos parlamentas šiame pranešime. Lisabono sutartis jau galioja keletą metų ir mes e, ėmėmės veiksmų sporto srityje atsižvelgiant į tuos sprendimus, kuriuos priemė taryba ir Europos parlamentas. Komisija e, paskelbė komunikatą, yra parengtas ir veiksmų planas ir tai sudaro politinį pagrindą ES e, formuojant tą ES e, dimenciją sporto sektoriuje artimiausiais metais. Aš galiu tik tai patvirtinti tai, kad komisija atsižvelgs į E, Europos parlamento nuomonę, pavyzdžiui, dėl anti, kovos su dopingu, dėl finansavimo, dėl švietimo, dėl sveikatinamojo sporto vaidmens ir taip toliau. E, kai, kai, kuriu, kai kurias iniciatyvas kurs e, specialios darbo grupės, kad būtų galima parengti konkrečius planus veiksmams. Be to, komisija gyvendina kitus įvairius veiksmus, kurie yra numatyti komisijos komunikate. Pavyzdžiui, visai neseniai buvo ap, e, aptartos galimybės finansuoti masinius sporto renginius, bei buvo aptartas sporto bei užimtumo sąsajos klausimas. E, buvo aptarti tokie dalykai kaip e, sportininkų pardavimas iš kabutėse kitam e, klubui. Taip pat e, buvo kalbama apie e, sporto agentų veiklą ir taip toliau. Galiu pasakyti, kad pagaliau ėmėsi, ėmėmės veiksmų kovoti su rasizmu, diskriminacija, sporte. Taip pat norime ir geros valdysenos. Uh, E, tarp sporto organizacijų. Aišku, tos iniciatyvos e, yra neįmanomos be daugiamečio e, finansavimo. Parlamentas teisingai sako, kad komisija turėtų numatyti ambicingą biudžetą sporto sričiai remiantis daugiametę finansų perspektyvą. Komisija yra pateikusi pasiūlymą dėl programos Erasmus visiems, kuriai ir šioje programoje yra mm, skyrius skirtas e, sportui. Sportas e, tai yra ekonominis, socialinis sektorius ir vaidina labai svarbu vaidmenį siekiant netgi e, strategijos 2020 tikslų. Ačiū komisariai. Na, galiu pasakyti, kad griežtai ribosiu kalbėjimo laiką ir išjungsiu jūsų mikrofonus, jeigu viršysite jums skirtą kalbėjimo laiką. Yra 25 norintys pasisakyti ir po to bus galima pasisakyti pagal spontaniškų proced... pasisakymų procedūrą. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Balts. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui. Aš dirbu kultūros komitete ir man labai svarbu yra pabrėžti, jog sportas vaidina svarbu vaidmenį mūsų visuomenėje, jis labai svariai prisideda ir prie mūsų visuomenės sveikatos, bet o tai yra labai svarbi ekonominė veikla. Ir sporto svoris mūsų šalių ekonomikoje nuolatos auga. Uh, Kai kalbame apie sportą, labai svarbu nepamiršti subsidiarumo principo. Sportas turėtų būti, e, sporto reikalai turėtų būti tvarkomi pirmiausia regioninių bei nacionalinių lygmenių. ES turėtų stengti sukurti sportui tinkamą reguliavimo aplinką kad, pažiūrėjau, būtų griežtai ir aiškiai reglamentuota, kas ir kaip kokį ir kokiamis sąlygomis gali rek, e, reklamuotis sporto renginių atžvilgių. Ir aš pritarsiu šiam pranešimui. Dėkuoju Jums už tai, kad neviršiuojate Jums skirto laiko. Ponios Okonį nematau salėje, taigi toliau žodį sutikimės poniai Korhola. Beje, ir jos nematau salėje, taigi toliau kalbės ponas Manders. Vieną minutę turite, ponė. Voorzitter, dan mag ik wellicht eh, de drie minuten volmaken. Ačiū pirmininkė. Tuomet gal eh, aš galėčiau kalbėti tris minutės, o jei jūs leisite man pasisakyti salėje nesančių kolegių a, a, vietoje. Vidaus rinkos ir teisės reikalų komitetai patvirtino dokumentus, kuriuose kalbama apie tai, jog komisija turėtų plėtoti geresnį dialogą e, su sporto organizacijomis. Deja, kultūros komitetas nepritarė šiems dokumentams. Dėl to galime tik apgailestauti. Mes turime nepamiršti, jog ES yra reglamentuojama ekonominė veikla. Konkurencijos rytyje taip pat nėra užtikintos lygios teisės visiems. Pavyzdžiui, sporto, sportininkų darbo sudaršių trukmė, sportininkų apmokestinimas. Daugybė neišspręstų klausimų. Europos komisija turėtų pradėti dialogą su profesinio sporto asociacijomis tam, kad būtų užtikrintos lygios e, e, sąlygos visoms e, sporto organizacijoms. Ir tam, kad sportų galėtume džiaugtis ir ateityje, ir kad jis būtų prieinamas visiems jauniems žmonėms. Aš pritariu tam, ką, ką savo pranešime sako ponas Fisas, tačiau galiu tik tai apgalėsnauti, kad jis neatsižvelgia vidaus rinkos bei teisės reikalų komitetų nuomonę. Pirmės dėkoju, toliau kalbės ponė Boskurt. Pirmininkė. Sportas yra mėgstamiausia milijonų europiečių laisvalaikių praleidimo forma. ES privalo formuoti tinkamą sporto politiką bei spręsti sporto srityje iškilančias problema. problemas. Deja, dažnai Europos komisijos uh, gerus ketinimus niekas negyvendina praktikoje, ne, nevirsta realiais e, veiksmais. Aš, 800 jaunuolių nukentėjo nuo įvairių, įvairiausių piknaudžiavimų e, sporto srityje. Todėl mums reikia uh, etikos kodekso bei juodų sąrašų, kuriuos būtų įtraukiami visi, kas piknaudžiavė sportininkų teisėmis. ES turėtų užimti vieningą, aiškę poziciją šių problemų atžvilgių. Mes turėtume formuoti tokią politiką, kuri užkirstų kelią bet kokiai diskriminacijai. Turime aiškiai pasakyti, kad diskriminacijai nėra vietos uh, sporte. Turime kovoti ir su populizmu, ir su ekstremizmu nusikalteliai dažnai nepripažįsta sienų ir turime tai pripažinti. Todėl bet koks sukčiavimas sporto srityje turėtų būti pripažintas kaip tarptautinės nusikaltimas. O sporto asociacijos turėtų suvokti, kad jos turi bendradarbiauti su Interpolu ir Europolu. Sportas vaidina labai svarbų vaidmenį. Tačiau pateikti pasiūlymai suformuluoti labai neaiškiai ir uh, jie nesižvelgia į pagrindinius mūsų principus. Tarkai turime pakeisti tokias formuluotės. Nevidimi. Ačiū, ponė Seničin, vieną minutį. Salėje jos nematau. Kitas kalbėtojas, ponas Kurija. Dvi minutės. Eh, Ačiū, pirmininkė. Aišku, Dar kartą norėčiau pasveikinti Jūs su pareigomis. Aš norėčiau taip pat e, pasveikinti pranešėją e, už puikų pranešimą. Pranešimas yra išsamus Ir šiuo pranešimu iš tiesų pasiunčiamas labai stiprus signalas pasaulio, sporto pasauliu. Norėčiau pasveikinti taip pat ir kitiems, kurie prisidėjo prie šio pranešimo rengimo, taip pat norėčiau pasveikinti ir komisarę Vasilijo. Puiku, kad na, yra aptariamas šis klausimas, nes pranešimas yra e, aptariamas E, tais metais, e, kai bus organizuojamos taip pat ir olimpinės e, žaidynės. Tai yra pats svarbiausias sporto renginys. Ir dėl tos priežasties mes, pavyzdžiui, sakėme, kad sportas gali būti variklis kovojant su diskriminacija, nes žinome, kad kai kuriuose šalyse, kaip Irane, moteriams sunku užsiimti sportu. Dar vienas dalykas. Dėl Europos mm, Sąjungos mm, lėšų mm, skirimo sporto pasauliui. E, Mes žinome, kad e, kai kurios iniciatyvos gali būti labai naudingos, e, siekiant įtraukti tiek jaunus, tiek pagyvenansius e, žmonės į sporto renginius. Taip pat puikios mintis dėl kovos dėl dopingo, taigi norėčiau dar kartą pasveikinti tą darbą, kuris buvo atliktas, taip pat pasidžiaugti naują kompetenciją, kuri mums suteikta sporto srityje pagal Lisbonų sutartį. Ponas Ivan, dvi minutės. Labas vakaras. Norėčiau padėkoti pranešėjui ponui Santiago Fisas, kadangi jis labai nusekliai e, rengė savo pranešimą. Mes aptarėme kiekvieną punktą, paragrafą, bandėme surasti sutarimo tarp politinių frakcijų tam, kad visų nuomonės būtų atspindėtos. Ir tai yra pono Fisas nuopelnas. Jam pavyko pasiekti konsensuso. Atsižvelgiant į tai, koks svarbus yra sportas ES, šimtai pakeitimų buvo pasiūlyta pranešimui. Vėlgi norėčiau pasveikinti pranešėją, kadangi jo darbas nebuvo susijęs vien tik tai su dabartinės situacijos sporto srityje aptarimu. Jis ne vien tik bandė pristatyti situaciją. Priešingai, pranešime yra labai drąsių minčių ir iniciatyvų. Labai svarbu, kad mes palėtėme ir jautres temas, tokias kaip nepilnamečių situacija, kurie yra įtraukiami į profesionalų sportą lažybos sporto srityje ir panašiai. Mes visi žinome, kad sportas nėra vien tik tai pramoga. Sportas turi daug įtakos sveikatai, švietimui, kovai su smurtu, ekonomikai bendrai ir daugeliu kitų sričių. Sportas leidžia sukurti stabilę, funkcionuojančią ekonomiką. Aš manau, kad tik vienas procentas Erasmus visiems biudžeto skirto sportui yra nepakankama suma. Turėtumėme daugiau finansuoti sportą. Ačiū. Dėkoju. Ponas Eilvot. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš irgi norėčiau padėkoti pranešėjai už puikiai atliktą darbą, visai traukiantį požiūrį rengiant šį pranešimą. Šis pranešimas atkreipė dėmesį į sportininkus, savanorius, sporto organizacijas ir žiniasklaidą. Sportas yra labai svarbi pramoga piliečiams, tai leidžia, jis leidžia žmonėms e, praturtinti gyvenimą ir susivienyti. Sportas nėra vien tik tai konkurencija, varžybos ir neturėtumėme mes e, kalbėti apie tai, kad Europos vėliava turėtų būti iškeliama sporto renginių atveju. Šiame pranešime yra pateikiamos puikios rekomendacijos dėl savanoriškos veiklos, prieigos prie mokymų ir švietimo, taip pat tradicinių sporto šakų propagavimo, kovos su dopingu ir kitų temų, kurios yra labai aktualios. Pranešimas yra puikus pagrindas, kuriant sporto politiką ES, kuria būtų pagrįsta socialinė įtrauktimi, tam, kad sportas būtų prieinamas visiems. Savanoriškų sporto organizacijų darbas yra labai svarbus. Yra asociacijų, kur yra milijonas savanorių dirbančių sporto renginiuose, taigi jų vaidmuo yra labai svarbus. Yra 33 milijonai savanorių, kurie dirba vykstant sporto renginiams. Ir tie savanoriai yra labai svarbus, norint, kad sporto organizacijos dirbtų sėkmingai. Ir būtent šia prasme labai svarbu, kad Europos komisija skirtų daugiau biudžeto lėšų sportui. Sportas įsišaknyja į daugelį sričių - ekonomika, aktyvus, sveikas gyven, aktyvi sveiki, sveika gyvensena, tai taip pat e, sportas sukuria ir didelę pridėtinę vertę, tai yra vieša gerovė. Taip pat e, svarbi yra prieiga prie sporto renginių. Svarbu, kad sporto renginiai, sporto renginiuose visuomenė gautų galimybę gauti nepriklausomą informaciją apie sporto renginius. Ačiū. Danoka. Dėkuoju. Toliau ponia Ždanoka. Thank you. Ačiū pirmininkė. Gerbimo komisijos atstovė e, ir girdimi kolegos. Aš norėčiau pasveikinti pana Fisas, jis puikiai padirbėjo. Mūsų frakcija pritarė tam, kad Europa imtųsi bendrų veiksmų e, sporto srityje, apie tai kaip yra kalbama komisijos komunikate. Mes pritarėme ir e, Europos parlamento parengtame dokumente išdėstytus pasiūlymus. Mes manome, kad labai svarbu yra remti tradicinės sporto šakas ir varžybas, kadangi jos atspindi mūsų kultūrų ir tradicijų įvairovę. Valstybės narės turėtų imtis priemonių kai kurioms sporto šakoms apsaugoti, nes kai kurios iš jų yra atsidūrusios ties išnykimo riba. Turėtume rūpinti sportininkų ir sportininkių gyvenimo sąlygomis. Labai dažnas e, iš jų e, susiduria su ne, visišku neaiškumu, neapibrieštumu, e, kai jie baigia savo karjerą. Europa turėtų propaguoti savo socialinį modelį ir gerinti socialinius standartus. Tai yra itin aktualu e, bendraujant su profesinėmis sporto asociacijomis. Ir aš tikiuosi, kad bus mažinama per nelik didelė mokesčių našta, kur yra iškraunama menkai apmokamiems sportininkams. Taip pat reikėtų e, reglamentuoti ir sportininkų uh, pensijų teisės. Komisija turėtų atsižvelgti į Teisės reikalų komiteto pasiūlymą pradėti dialogą su profesinėmis sporto asociacijomis tam, kad būtų derinami sportininkų darbo sutarčių reikala, reikalavimai ir sudarimo normos. Pone McLaughlin. Sportas be abejo vaidina labai svarbu vaidmenį, jis sukuria daug darbo vietų, e, jis turi ekonom, didžiulį ekonominį svorį ir taip pat gerina mūsų žmonių sveikatą. Pagal Lisabonos sutartį ES gyjo naujų galių sporto srityje ir todėl Europos parlamentas turėtų taip pat e, e, prisidėti svariau prie reglamentavimo sporto srityje. Ypač tai būtų aktualu, kai kalbame apie savanorių organizacijas. Mes turime galvoti apie tai, kaip sportas gali tarnauti Europos Sąjungai ir kaip Europos Sąjunga galėtų tarnauti sportui. Europos Sąjunga gali kovoti su dopingu ir su neteisėtomis lažybomis. Tačiau Europos Sąjunga atsisako, kol apisrišti konvenciją dėl dopingo. Dėl to reikėtų spręsti ir su mokesčiai susijusios e, e, klausimus, kurie vis dar priklauso valstybėms narėms. Labai dažnai yra e, per sporto varžybas yra iškeliamos nacionalinės vėliavos, o, o aš manau, kad kartais reikėtų kartais keliamos yra ir keliama yra Europos vėliava. Ir man nemanau, kad tai yra teisinga. Nacionalinės e, e, e, sporto komandos yra mūsų identiteto, mūsų tapatybės ir tradicijų simbolis. Ar mes norime iš tikrųjų sukurti pozitinę vertę, kuri būtų naudinga sportui? Ne, mums rūpi tiesiog ES galimybės pasipelnyti uh, iš sporto. Radu, uh, eh, zelenou kartu, prosim, přijmete paní. Matau mėlyną kortelę. Pane Maklakin, ar jūs atsakysite į klausimą, kuris jums bus užduotas? Gerai? Gerai, tuomet sutikiu jums žodį. moterų, Kembridžio moterų regbi ekipą aš sponsoriuoju jau daugiau apie 20 metų. Ir jų marš, ant sportininkų marškinėlių yra pritvirtinta emblema. Ar jūs jums apie tai yra žinoma? Kimto. Ne, man apie tai nėra žinoma. Kovi a tím je paní Veržia na. Dėkoju. Dabar žodis poniai Veržija pusantros minutės. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Europos mastų sportas ir kaip ir daugelis veikl, kitos veiklos yra labai svarbus ir tai vertinam kaip ir ekonominė veikla. Šiame pranešime kalbama apie sportą, fizinę veiklą, švietimo aspektus, socialinius aspektus, as, socialinius aspektus. Pripažįstamas sporto vaidmuo ir tai, kad sportininkų a, e, gyvenimas turi būti susijęs su tam tikra, su galimybė gauti prieigą prie švietimo ir mokesčių politikos. Mes norime pabrėžti, kad yra labai svarbus finansavimas. Tai yra vienintelė galimybė kovoti su diskriminacija ir užtikrinti tinkamą partnerystę sporto srityje. Akivaizdus yra sporto vaidmuo, tiek mėgėjiško, tiek profesionalaus sporto vaidmuo visuomenėje veikloje. Taigi, galime pateikti atitinkamus pavyzdžius. Mes pateikėme, reikalaujame, kad valstybė imtųsi veiksmų, kovoje su tarpvalstybinėmis lažybomis. Taip pat norime akcentuoti, kad turi būti užtikrinamos ekonominės, socialinės, socialiniai sporto aspektai profesionalaus sporto srityje. Taip pat labai svarbus atitinkami teisės aktai, kad būtų užtikrinama konkurencija rinkoje Tam reikia imtis e, ir individualių, ir kolektyvinių priemonių. Minutų, Dėkoju. O dabar vieną minutę ir sutikime ponui Nutal. Paragraf 100 of this report. Gerbiamas pirmininkė, šiame pranešime yra sakoma, kad ES vėliava turėtų būti keliama sporto renginių e, metu. Ar ta pati ES e, vėliava turėtų būti keliama ir olimpinių e, žaidinių metu. Nemanau, todėl kad tai būtų tik tai ES propaganda. ES niekada nebuvo populiari, o dabar jūs tiesiog norite e, uždėti visur ES logotipą sporto renginių metu, bet neįtikinsite taip žmonių ES naudingumu. E, pavyzdžiui, jeigu pažiūrėsime FIFOS taisyklės, tai ten rašoma, kad e, e, sportininkas, ant kurio aprangos yra kažkokie politiniai šūkiai arba simboliai, negalės dalyvauti sporto renginyje. Kodėl jūs norite, kad savo pasiūlymų būtų pažeidžiamos sporto pasaulio taisyklės? ES yra politinė organizacija ir dėl tos priežasties e, žaid, žaid, ant žaidėjo aprangos neturėtų būti kažkokios ES simbolikos. Ačiū. Aš matau, kad yra iškelta žalia kortelė. Ar jūs e, galėtumėte atsakyti klausimą, kolega? Prašome, jums suteikiame žodis. Aš suprantu, kad kyla daug klausimų, nes pavyzdžiui, pasaulio taurės žaidynėse e, keliant ES vėliavą neaišku, ką remia e, fanai. Jie negali remti ES, kadangi tai nėra šalis. Aš iš tiesų turiu sutarti, pritarti kolegai, kad ES nėra šalis ir tai, ką jūs siūlote, yra labai pavojinga, nes na, galima sakyti, kad panašiai elgėsi Sovietų sąjunga, kai būdavo keliama Sovietų sąjungos vėliava sporto renginių metu. Dėkoju. Dėkoju. E, negaliu suteikti kitiems norintiems pasisakyti pagal mėlynos kortelės procedūrą, todėl turime suteikti žodį kitam kalbėtojui, ponė Vertman. Dėkoju pirmininkė. Kalbant apie šį pranešimą, apie ES lygmenį e, sporto sektoriuje, tai e, šis klausimas yra labai svarbus atsižvelgianti tai, kad Lisabono sutartimi 165 straipsnių yra ES suteikiama nauja kompetencija. Sportas yra labai svarbus e, e, sveikatinimo srityje, pavyzdžiui, Salzburgė. E yra organizuojamos e, sporto e, veiklos tiek žiemą, tiek vasarą. E, jose dalyvauja šeimos, kurios netgi tuos renginius pasižymi savo kalendoriuose. Labai svarbu akcentuoti, kad senyvo amžiaus žmonės turėtų aktyviau sportuoti, taip pat į sportą turėtumėm įtraukti ir moteris. Pranešime yra pateikiama pasiūlymų dėl dopingo, dėl korupcijos. Aš tikiuosi, kad tų klausimų nereikės, prie šių klausimų nereikės sugrįžti ateityje. Ačiū. Dabar žodis poniai Matera pusantros minutės. Dėkoju pirmininkė. Gerbiami kolegos, aš esu įsitikinusi, kad sportas atlieka švietimo vaidmenį e, ir dėl šių priežasčių sportas yra priemonė E, integruoti į visuomenę asmenis ir skatinti augimą. E, turime garantuoti, kad mm, sportuoti galėtų mm, visi žmonės ES. Ir mm, negalime e, leisti, kad būtų kažkokia diskriminacija sporto pasaulyje. ES turi imtis veiksmų sporto sektorija dėl tos e, priežasties, kad būtent e, šiame sporto pasaulyje susidurime labai e, su daug problemų, pavyzdžiui, sukčiavimu arba, pavyzdžiui, prisiminkite pastaruosius skandalus dėl susitarimų, dėl varžybų baigties. Būtent e, dėl tos priežasties pageidaučiau stipresnės kontrolės ES institucijų sporto pasaulyje, e, siekiant išvengti minėtų reiškinių. E, tokiu atveju būtų galima pagerinti taip pat ir valdyseną sporto srityje Be to reikėtų reglamentuoti sporto agentų veiklą, e, reglamentuoti žaidėjų perdavimo iš vieno e, klubo į kitą veiklą, taip pat įgyvendinti ir kitus aspektus, kurie minimi pranešėjime. Dėkuoju. Ačiū. Dabar ponia Čildas. Ačiū pirmininkė. Diskusijos šį vakarą iškėlė daug svarbių priežasčių, kodėl komisija turėtų daugiau remti sportą ES. Disku, šias diskusijas aš pažvelgsiu iš kito kampo. Aš 25 metus e, dirbau psichologę ir iš tiesų sporto vaidmuo šioje psichologijoje yra labai svarbus. Fizinė veikla leidžia stiprinti organizmą ir sporto nauda, tikiuosi, bus tinkamai suvokta komisijoje po šių diskusijų ir aš siekiu šioje srityje daugiau pažangos. Ačiū. Ačiū. Ponas Takula, pusantros minutės. Dėkoju. Sveikinu Jūs užėmus vicepirmininko postą šiame parlamente. Norėčiau pasveikinti ir pranešėją, parengus puikų pranešimą. Taip pat norėčiau padėkoti ir komisariai, kuri irgi daug padirbėjo sporto srityje. Turėčiau pasakyti, kad sportas yra didžiausias, plačiausias judėjimas Europoje. Taigi reikia pripažinti sporto reikšmę ES ir imtis konkrečių veiksmų. Šis pranešimas yra žingsnis teisinga linkme. Tiesiog yra parodoma, kokia kryptimi turime žengti. Sportas turi, tiesiog, turi teigiamos įtakos sveikatai, teigiamos įtakos visuomeniai, taip pat galimybei užtikrinti darnesnę visuomenę ir taip pat e, sportas yra priemonė kovoti su ksenofobija ir visais kitais neigiamais reiškiniais. Svarbu kalbėti apie sporto finansavimą. Ir čia turėčiau pasakyti, jog tikiuosi, kad uh, biudžete bus užtikrintas tinkamas finansavimas sportui tam, kad būtų galima užsimti sportinę veiklą įvairiuose visuomenės sluoksniuose, kad e, nebūtų monopolio pavyzdžių ir atvejų. Pone pirmininkė, pabaigai norėčiau pasakyti, kad daug kalbėjome apie Didžiąją Britaniją Ir mane labai nustebino ponas Niutelas, kuris teigė, kad Junktinė karalystė turi atitinkamų ypatumų ir jie, jų sportininkai negalėtų žaisti su apranga, kurioje būtų pavaizduota ES vėliava. Man tai yra šiek tiek neįprasta. Thank you, uh, President. Um, may I... Ačiū, ačiū ponė Janukadis. Ačiū, aš irgi norėčiau pasveikinti Jūs einant vicepirmininko postą. Aš kaip Britija pripažįstu, kad sportas vaidina labai svarbu vaidmenį mūsų gyvenime, tik nesuprantu, kodėl ES turėtų kištis į sporto reikalus. ES turėtų sutelkti dėmesį ties augimu, darbo vietomis ir vieningą rinką. Šis pranešimas perėjo per septynis komitetus. Aš buvau šešėlinė pranešėja ECR frakcijos vardu dviejose komitetuose ir ketinau šiandieną pasisakyti apie Britanijos moteris, kurios yra sporto didvyrės daugeliu - Rebecca Eddington, Kelly Holmes ir pora Paula Radcliffe. Šiandien norėčiau pasakyti, kaip mano Londono rinkėjai džiaugiasi, kad šiais metais pasveikins olimpinius žaidėjus ir parolimpinių žaidėjų dalyvius. Bet negaliu to padaryti, nes šiandien savo kalboje turiu pasmerkti šio pranešimo siekį uh, per sporto renginius iškelti Europos vėliavą, kad ta vėliava atsispindėtų ir atletų, ir sportininkų aprangoje. Aš taip pat norėčiau pasmerkti pasiūlymus, švaistyti pinigus, paskelbent kasmet Europos sporto sostinę, esant taupimo politikai. Iš tiesų, Briuselio burbulas neturėtų išsilaikyti ir sprokti turėtų. Dėkojame Jūs už Jūsų pasisakymą. Yra iškelta melinojo kortelė. Ar jūs atsakysite į klausimą? Pone pirmininkė, aš norėčiau paklausti kolegės apie Europos vėliavos iškelimą. Pranešime yra aiškiai pasakyta, kad valstybės narės pačios turės galimybę spręsti ir kelti ES vėliavą ar ne. Ką, kaip kolegė interpretuoja žodžius visiškai savo norų? Dėkuoju. Like an Dėkuoju, jeigu norite, atsakysiu. Visiškai savo norų tokios formuluotės mums net ir nereikėtų. Aš manau, kad reikia remti sportą, ypač kai yra kalbama apie nacionalinės komandas. Ir aš tikrai nemanau, kad pranešime reikia kalbėti apie Europos vėliavą, ar ji būtų iškeliama savo norų ar ne savo norų. Dėkuoju Jums už, atvietą, už uh, atsakymą. Ir toliau žodis sutikimas poniai Zuber. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju. Sportas yra labai svarbi mūsų visuomenės gyvenimo dalis. Sportas e, yra svarbus tiek atskiriems žmonėms, tiek visai mūsų visuomeniai. Per sporto varžybas būtina vengti diskriminacijos, uh, re, reikia remti sporto asociacijas, fizinio lavinimo pamokas mokykloje. Manau, kad šis pranešimas žengia teisinga linkme, nes jame kalbama apie tai, kad būtina skirti tam tikrą biudžeto dalį sportui. Na, tai reiškia, kad mes turėtume pirmiausia remti mėgėjų, mėgėjų sportą o ne profesionalų sportą. Šiuo metu mes taupome visoje Europoje ir dėl to gali nukentėti e, parama skiriama sportui, ypač kai kalbame apie e, paramą skiriamą mokykloms. Dėkoju, toliau kalbės ponas Boris. Dėkoju, ponė pirmininkė, aš norėčiau pas, padėkoti mūsų pranešėjui, ponas Santiago Fisas, kuris beveik metus rengė šį labai svarbų pranešimą. Šiame pranešime kalbama apie e, sporto politiką, kurią mes dabar galime formuoti. Tai yra puiku, kadangi mes galėsime e, milijonams sportininkų ir tūkstančiams asociacijų padėti. Tai yra puiku. Mes galėsime prisidėti prie sporto, busimosios sporto politikos formavimo ir viskas priklausys nuo mūsų ir nuo jūsų, e, ponė komisarė. Pranešime yra išdėstyti daug gerų ketinimų ir pasiūlymų, tačiau kaip jūs galima būtų realiai gyvendinti? Aš manau, kad trys svarbus yra dalykai yra svarbus. Polit, uh, e, uh, e, ekonominis uh, paktas, uh, socialinis paktas bei uh, sporto asociacijų uh, parama. Buvo kalbėta apie sporto agentūras. Jos turėtų veikti skaidriai. Jų pagrindinis tikslas yra surasti e, jaunus gabius mokslininkus, e, sportininkus. Jauni sportininkai yra e, labai svarbi visuomenės dalis. Reikia daugiau kalbėti ir apie sportininkų rengimą Na, yra be abejo ir visi klausimai, kurie jau buvo minėti ir kurie yra susiję su uh, sukčiavimais. Nes žinome, kad uh, sporto srityje veikia uh, nusikalstamos grupuotės. Pone komisarė, mes žinome, kad jums bus labai ne, nepaprasta dirbti. Ne, nepaprasta bus įtikinti struktūrinius fondus ir socialinį fondą skirti daugiau lėšų sportui. Šių, lėšų, šių fondų lėšus gali būti naudingos tam, kad sportininkai galėtų dalintis patirtimi. Ir aš tikiuosi, kad e, visi pasiūlymai, kurie yra išdėstyti šiame e, pranešime, susilauks ir valstybių narių pritarimo. Chcem podpokoju toliau pane Smolkova. Úlohe športu. Som za to, aby na všetkých úrovniach škôl. Ačiū, pane Pirmke. Aš norėčiau pritarti šiam pranešimui ir rezoliucijos projektui. Aš manau, kad fizinės lavinimas turėtų būti privalomas visose mokyklose. Ir kad visose mokyklose turėtų būti įrinktos sporto aikštelės. Sportas stiprina visų amžiaus grupių žmonių sveikatą. Jis vaidina svarbu, svarbu visuomeninį vaidmenį ir todėl turime kovoti su diskriminacija sporte. E, visi žmonės, nepriklausomai nuo jų ekonominės padėties, amžiaus, e, e, išslavinimo ar, ar tautybės, gali sportuoti. Bet to sportas padeda mums kovoti su narkomanija ir kitomis priklausomybės lygomis. Aš manau, kad mes turėtume siekti lygesnių galimybių sportai ir padėti moteriams. Eh, Ačiū. Visų pirma, norėčiau eh, pareikšti užuojautą dėl įvykių Egipte. Dėl šio pranešimo tai labai džiugu, kad eh, dalyvavau diskusijose ir ypač atsižvelgianti tai, kad praeitie pats daug sportavau, dalyvavau ir Airijos sporto asociacijos darbe. Dabar yra parengtas pranešimas, e, kuriame kalbama apie e, situaciją, kai įsigalio, sporto srityje, kai įsigaliojo Lisabono sutartis. E, pranešime kalbama apie masių sportą kad e, tas dalykas turėtų būti skatinamas, taip pat ir sporto turizmas, kad e, sanglaudos bei socialinio fondo lėšos galėtų būti panaudotos e, statant sporto aikšteles ir panašiai. Mm. Labai malonu, kad komisarė paminėjo biudžetą sporto sektoriui, kad jis bus didinamas. Mes galime pasakyti, kad e, sporto pasaulyje e, dirba 15 milijonų e, darbuotojų, kurie sukuria 3,5 procentus ES BVP. Dabar dėl ES vėliavos kelimo kur ji turėtų būti e, keliama ES ar už jos ribų. Štai koks klausimas. Dabar dėl iniciatyvos ES sporto sostinės. E, taip pat ir Erasmus visiems e, puikiai iniciatyva, taigi norėčiau jas pasveikinti, kaip ir didesnį biudžetą sportui. Dėkoju. Ačiū. Ponui Beletui žodis, dvi minutės. Commissaris, goedenavond. Uh, vooraf uh, felicitaties voor uh, collega Santiago Fisas voor het uitstekend. Dėkoju pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjams, pranešėjui už pranešimą ir tai, kas yra rašoma apie socialinę sanglaudą, sveikatą, kiek svarbu, svarbus sportas, e, siekiant geresnės e, sveikatos ir panašiai. Aišku, mes norime išspręsti daug problemų, kurios e, egzistuoja sporto srityje, pavyzdžiui, sukčiavimą. Dar norėčiau sureaguoti į tai, ką pasakė kolegos iš Junktinės karalystės. Pažvelkite, kas įvyko e, Egipte, kur e, per sporto renginį žuvo e, dešimtis žiūrovų. Ir man atrodo, kad reikia ES sporto politikos, kad na, tokie, tokiems dalykams būtų padėtas taškas. E, turi būti nubausti smurtautojai. E, šis klausimas yra itin aktualus ir dėl tos priežasties reikalinga ES politika. Dėl duomenų bazės, e, e kurioje būtų įtraukti e, smurtautojai arba asmenys įtariami e, neprognozuojamų elgesių ir taip toliau yra sveikintinas toks dalykas. Taip pat e, reikėtų efektyvesnės kovos su dopingu Europos Sąjungoje. Taigi į tokius dalykus reikia daugiau e, skirti dėmesio, o ne diskutuoti dėl tokių dalykų ar kelti ES vėliavą sporto renginių. Ne, nes jau buvo pasakyta, e, patys sporto organizatoriai spręs ar kelti ES vėliavą ar ne. Dėkoju, o dabar pagal spontaniškų pasisakymų procedūrą matau, kad yra labai daug norinčių kalbėti. Ir dabar žodis ponui Nikolašek. Kolegyňa, kolegovia, šport je jednou z mála aktivít, ktorá stiera rozdiely medzi ľuďmi, lebo sa týka všetkých občanov Európskej únie. Ačiū. Pirmininkė. Sportas yra viena veiklų, kurioje gali dalyvauti daugelis žmonių. Sporte dalyvauja žmonės nepriklausomai nuo socialinio statuso, religijos ir taip toliau ir panašiai. Sportas taip pat prisideda gerinant žmonių sveikatą ir turi daug pozityvios socialinės, turi daug pozityvių socialinių poveikių. Taigi žmonės turėtų aktyviau įsitraukti į sportą. Turėtumėme raginti sporto asociacijas ir visus piliečius dalyvauti sporto veikloje. Tokiu būdu sportas suvaidintų darnų socialinį vaidmenį. Sportas taip pat e, propaguoja sąžiningo, sąžiningų žaidimo taisyklių vyravimą ir puoselimą. Taigi aš pritariu šiam pranešimui, kuriame yra daug puikių minčių. Ačiū. Viena minutė, poniai Tikau. Ačiū, ponė pirmininkė. Kadangi esu transporto ir turizmo komiteto vicepirmininkė, aš norėčiau pasakyti, kad sporto renginiai prisideda prie prie turizmo plėtros Europoje. Dėl to mums ir reikia kurti sinergijas tarp sporto ir turizmo, modernizuojant kolektyvinę infrastruktūrą. Sporto, transporto turizmo sinergijos pavyzdys yra dviračių sportas. 20 yra dviračių takų, kurių bendras ilgis 10 tūkstančių kilometrų ir tai yra puikus pavyzdys, rodantis, kaip galima užtikrinti socialinę įtraukti, uh, skatinti svei, geresnę sveikatą. Taigi dviračių takų reikšmė yra labai svarbi Europoje. Ypatingai dviračių takų, kurie yra palei Dunojaus upę. Tai prisideda prie regiono plėtros. Taip pat norėčiau pabrėžti ir nacionalinių regionių institucijų vaidmenį propaguojant sportą, skirstant finansinius išteklius, kuriant infrastruktūrą, kuri yra būtina sportiniai veiklai vystyti. Ačiū. Dėkoju, ponas Paška. Ačiū. Komisija, mano manimo, per įvairius teisės aktus gali skirti daugiau paramos sportui. Žmonės šiuolaikinėje visuomenėje nepakankamai uh, sportuoja ir tai neigiamai veikia jų sveikatą. Dėl tos priežasties turime skatinti sportinę veiklą. Tai sumažintų ir visuomenės sveikatos kaštus. Propaguodami aktyvų, aktyvę gyvenseną, fizinę veiklą, pasiektumėme puikių rezultatų, tai turėtų būti vienas prioritetų ES. Kitas prioritetas - sukurti Europoje įvairių sporto varžybų pagrindą, teisės pagrindą. Dėkoju. Vieną minutę poniai Dots. Pone pirmininkė komisarė. Šiaurės Airija labai aistringai vertina sportą ir aš ypatingai kalbu dėl to, kad per pastarosius 18 mėnesių trys, pasauliai, trys pasauliniai medaliai buvo parvežti mūsų šaliai. Na ir aš tikrai nemanau, kad ES vėliava tikrai būtų sušildžiusi ar mūsų širdis ar būtų išspaudusi mums ašarą taip, kaip tą padarė mūsų iškelta vėliava tomis svarbiomis progomis. Taigi, ponė Primke, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į aštuntąją aštuntąjį pranešimo punktą, kur teigiama, kad tarptautinės varžybos ir toliau yra puikus modelis ir reiktų kovoti prieš naturalizacijos procesą. Aš manau, kad šiame kontekste svarbu būtų akcentuoti Airijos futbolo asociacijai tenkančias problemas. Tai yra Šiaurės Airijos futbolo, futbolo valdanti asociacija, kuri matė, kaip daug sportininkų paliko Airiją, Šiaurės Airiją ir išvyko į kitus klubus. Dėkuoju. Zaborska. Dėkuoju, dabar vieną minutę sutikėma yra poniai Zaborska. Sedam, pani komisarka, nedá mi pri tejto príležitosti nespomenúť, že Slovensko malo v predchá... Pone pirmininkė, komisarė, šiandien aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kad uh, Praeitos kadencijos komisijoje už sportą buvo atsakingas ponas Figel. Jis e, iš tikrųjų buvo įstringas sporto rėmėjas. Jis kalbėjo Europos parlamente ir pasakė, jog sportas e, propaguoja ir skleidžia ES vertybės ir tikrai prisideda prie demokratijos stiprinimo. Taigi, sportas yra labai naudinga veikla. Tačiau nepamirškime, kad kartais uh, E, sporte iškyla ir problemų. Narkotikų vartojimas, e, dopingas, korupcija. Ir tam, kad galėtume su šiomis blogybėmis kovoti, mums reikia aiškių taisyklių. Aš e, esu žaidžius kažkada ledo rytulį ir žinau, apie ką kalbu, kai kalbu apie sporto problemas. Ponas Matula. Norėčiau pasveikinti pranešėją parengus puikų pranešimą. Šis pranešimas e, yra svarstomas labai gerų tinkamų laikų. Sportas e, yra naudingas mūsų sveikatai, ji tai yra e, švietimo, taikos atvirtinimo priemonė. Ir aš norėčiau pakalbėti, kad labai svarbu yra paremti tiek mėgėjišką, tiek profesionalų sportą. Žinome, kad e, jei investuojama yra į sporto e, renginius, tuomet mažiau bus e, investuojama į sveikatos priežiūros sistemą. Mokyklose reikia užtikrinti tinkamą sporto įrangą ir jos turėtų turėti sporto aikšteles ir e, mokymo programoje turėtų būti skirta mažiausiai 3 valandos fiziniam lavinimui. Manau, kad mums reikia skirti finansavimą sportui pagal daugiametę programą, tam, kad mes galėtume tinkamai gyvendinti Lisabono sutarties mums suteiktus įgaliojimus. E. Dėkuoju. Atsiprašau, bet daugiau niekam negaliu suteikti žodžių, nes laiko liko labai nedaug. Turime baigti darbą iki 11 valandos, o dar turime išklausyti vienos minutės pasisakymus. Komisijos narė žodis jums. Na, aš dar kartą norėčiau padėkoti ponui Fisas už puikų pranešimą. Šis pranešimas atitinka komisijos poziciją dėl uh, spręstinų uždavinių ir iššūkių sporto srityje. Komisija jau pradėjo įgyvendinti kai kuriuos pasiūlymus, kurie yra išdėstyti pranešime. Aš nepritariu tam, kas buvo pasakyta apie emblemas ir vėliavas. Ir netgi matau, kad jie e, parlamento nariai, kurie tie, taip pastringai apie tai kalbėjo, jau išėjo iš šios salės. Sporto srityje susidurime su labai svarbiais iššūkiais, kurie yra kur kas svarbesni nei vėliavos ar vėliavų klausimas. Pavyzdžiui, smurtas. Daugiau nei 70 žmonių e, prarado savo gyvybės, o tūkstantis buvo e, sužalotas e, dėl smurtavimo per sporto renginį šiandien žvelgdami į ateitį, turėtume pasisemti įkvėpimo iš komisijos pasiūlymo dėl naujos sporto programos, kurioje yra nu, nurodytos priemonės ir uh, ištekliai, kurių mums reikės. Uh, siekiant pažangos sporto srityje. Ir todėl aš norėčiau paraginti visus, kam rūpi sportas, sutelkti savo jėgas tam, kad mes galėtume pasiekti e, sporto srityje užsibrieštų tikslų. Nyní předám slovo spravoda. Dėkuoju komisijos nariai, o dabar sutikiu žodį pranešėjai ponui Fisas. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti uh, visiems e, kolegoms, kas dalyvavo šioje diskusijoje, kas kalbėjo apie šį pranešimą. Nenoriu gaišti laiko ir nenoriu komentuoti tas skirų pasisakymų. Aš tiesiog pakalbėsiu bendrai apie pranešimą. Sportas vaidina svarbu vaidmenį įvairiose sritise. Pavyzdžiui, jis padeda mums siekti didesnės, e, didesnės e, integracijos mūsų visuomenėje. Jis sukuria nemažai darbo vietų, net 15 milijonų darbo vietų. Jis taip pat sukuria beveik 7 milijardus eurų pajamų, tai yra 3 procentai nuo e, mūsų bendrojo vidaus produkto. Aš norėčiau paklausti komisijos narės, ar negalima būtų skirti lėšų struktūrinių fondų sportui. Ir dėkoju kolegoms įvairiose frakcijose, kurios padėjo man rengti šį dokumentą ir tikiuosi, kad rytoj jūs taip pat didelė balsų dauguma jam pritarsite. Dėkoju. Dėkoju, norėčiau padėkoti pranešėjai. Aš savo laiku dirbau Europos taryboje ir ten taip pat buvo kalbama apie kovą su smurtu per sporto, sporto renginiuose. Ir Europos taryba parengė e, tyrimą šiuo klausimu. Ir aš manau, kad mes galėtume taip pat pasisemti daug minčių ir įdomios informacijos iš šių dokumentų. Taigi, kolegos, dėkoju. Galime baigti svarstyti.